Remiantis 142 darbo tvarkos taisyklės tvarka dėl skubos tvarkos, sulaukiau tarybos prašymo e, dėl, deklara, dėl tarybos sprendimo dėl deklaracijos dėl žvejybos galimybių es vandenyse suteikimo su Venezuelos Bolivaro Respublikos vėliava plaukiantiems žvejybos laivams prie Prancūzijos Gvianos priekrantės vandenų esančioje skirtinėje ekonominėje zonoje. Taryba teigia, kad e, skubos tvarka yra e, reikalinga todėl, kad reikia imtis veiksmų, derinant juos su priimtų tarybos sprendimu. Dėl šio prašymo balsuosime rytojaus posėdėje. Taigi, e, balsuosime dėl skubos tvarkos taikomas šiam pranešimui. Iš žaliųjų sulaukio prašymo dėl peržiūrėjimo e, susitarimo, dėl kovos su padirbinėjimu.